God morgon och eh, varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Och vi återupp... Labas rytas, sveikinu susirinkus į komiteto posėdį, rytinį komiteto posėdį. Noriu visus šiltai pasveikinti. Ir ypač kreipiuosi į mūsų kvestinius ekspertus, kurie šiandien kalbės apie ES politikos skatinančios lygybę tarp moterų ir vyrų ir jos sąveiką su kova prieš jaunimo nusikalstamumą. Svarstysime ir pranešėjos Anas Zavorskos darbinį dokumentą. Deja, turim pranešti apie nedidelį pasikeitimą programoje. Programa, kuri buvo anksčiau jums išplatinta, šiek tiek pasikeitė. Profesorius Kristianas Pfeifferis, kuris turėjo būti pirmasis kviestinis ekspertas, kuris pasisakytų šio posėdžio metu. Dėja, jisai nega, negalėjo šiandien atvykti. Dėl to tiesiog prašau atkreipti dėmesį į šį nedidelį programos pakeitimą. O toliau e, visa kita išlieka taip pat, kaip ir buvo nurodyta darbo atvarkėje. O dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai ponai, poniai Anai Zaborskai, kuri pristatys darbo dokumentą. O po to suteiksime žodį mūsų kvestiniams svečiams ekspert, ekspertams ir surenksime diskusijas šią temą. Taigi dabar žodis pranešėjai Anai Zaborskai. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiami ekspertai, svečiai. Na, džiaugiuosi, kad atvykote į šios klausimus, kurie skirti jaunimo nusikalstamumui. Ir taip pat, kokį indėlį į šią sritį įneša į kovą su jaunim, jaunimo nusikalstamu, įneša ES politiką siekianti lygybės tarp vyrų ir moterų. Aš iškėliau keletą klausimų, pradėdama renkti šį pranešimą. Aš paklausiau tėvų, ar jie žino, kur šiuo metu yra jų vaikas. Taip pat aš keliu klausimą politikams. Ar lygybės srityje politikos, kur kalbama apie lygias galimybės vyrų ir moterų, ar tai prisideda prie kovos su jaunimo nusikalstamumu ir tai padeda skatinti žmogiškų ir socialinių vertybių ūkdymą bei tėvų atsakomybės stiprinimą. Žmogaus teisų komitetas ankstesniuose teisės dokumentuose skyrė dėmesio šiam kliusimui ir 2007 metais Europos parlamentas patvirtino partelį pranešimą dėl moterų šeimos ir visuomenės poveikio jaunimo nusikalstamumui. Tuo metu mes taip pat surengėme panašaus pobūdžio klausimus. Ir aš iš tiesų labai apgalėstauju, kad e, profesorius Kristian Pfeiferas negalės šį kartą dalyvauti, nes jis dalyvavo klausimuose prieš trejus metus. augantis jaunimo nusikalstamumas yra, kelia didžiulę grėsmę visuomenė. Jau labai jauno amžiaus vaikai linkia į asocialų elgesį ir dažniausias nusikalstamumo, dažniausia forma yra e, nusikaltimai susiję su nekilnojimu turtu. Tačiau vaikai ne tik vagė ir kitaip e, kenkia nekilnojamo turto, jie taip pat e, ir kitus smurtinius nusikaltimus e, daro. Tai yra smurtas susijęs su prievartavimu, fizinė žala ir taip toliau. Televizija, interneto, internetas taip pat neprisideda prie šių problemų sprendimo. Ir daugelis šių aspektų yra susijęs su dviem sritimis. Tai yra aplinkos poveikis ir asmenybės poveikis nusikaltamos ryčiai. Labai sunku e, nustatyti tikrasias priežastis, kurios sukelia tas nepagėdamas pasiekmes. Kalbant apie šeimos aplinką, rizikos faktoriai yra nepilna šeima, finansinių lėšų stygius, tėvų globos ir meilės stoka ir labai dažnai bereikalingas fizinių bausmių naudojimas. pranešimas, kurį aš ketinu parašyti ir jau esu parengus šį darbo dokumentą, yra paremtas abipusio sąryšio egzistavimu, kuris remta, paremtas tiek patirtimi, tiek moksliškai patvirtinas ryšys tarp jaunimo elgesio E, kai e, nepaisoma teisinių normų ir nepaisoma autoritetų, ir taip pat materialinių sąlygų, kurios yra neišvengiamos ugdymų jaunų žmonių, e, jaunimo, jų vertybių ir taip pat tėvų, autoriteto tėvų atsakomybės. Įvairios tarptinės institucijos, jungtinės tautos, Europos taryba, ESBO, Europos bankas ir Europos sąjunga pabrėžia pirminę tėvų atsakomybę ugdant vaiką. Ir tėvų atsakomybė ir tėvų pareigos čia e, vaidina ypatingai svarbę e, rolę. Dėl to labai svarbu įtraukti tėvus, įtraukti jų autoriteto poveikį į kovą su jaunimo nusikalstamu. Tačiau dažnai politikos lyderiai skiria dėmesį materialinėms sąlygoms, kurios žinoma yra svarbios, reikia jas užtikrinti, užtikrinti tam tikrą materialinių sąlygų lygį, jeigu mes norime veiksmingai gyvendinti tėvų teisės ir atsakomybės. Ir čia reikėtų užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojamos moteris ir vyrai e, darbo rinkoje ir kad tai nesukeltų neapibrieštumo nesaugumo sąlygų. Daug dėmesio aš skiriau tėvų e, atsakomybei, tėvų autoritetui. Norėčiau, nekaltindama tėvų, pabrėžti, kad visame šiame dokumente aš neketinau ir nes, nesiekiau kaltinti tėvus. Ir visą kaltę dėl nusikalstamumo jaunimo nusikultumo suversti vien šeimai, vien tėvam kadangi nusikaltamumas, nusikalstamumas yra labai daugelypis reiškinys, kuris priklauso nuo daugybės aspektų, nuo daugybės faktorių poveikio. Yra siūlomas vadinamasis ekologinis modelis įvairiais lygmenimis individo, grupės, visuomenės ir socialinės bendrijos. žmogaus ir socialinio kapitalo ūkdymas e, yra pirmiausia, pirmiausia tenka suaugusio atsakomybės ryčiai, šeimai ir kitiems suaugusiems giminaičiams, stengiantis užtikrinti solidarumą tarp kartų. Ir tie suaugusieji turi priimti iššūkį, kurį kelia e, jaunimas. Čia kalbame apie tėvų atsakomybę ir visiems šiem tikslam pasiekti jaunimo ugdymui pasiekti, reikia, reikia užtikrinti e, geras materialinės sąlygas. Taip pat politikoje reikia skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų, kad jie galėtų prisidėti prie šio reiškinio sprendimo, prie e, jaunimo nusikalstamumo mažinimo. Kitas klausimas kokias politinės ir materialinės sąlygas mes turime užtikrinti, kad galėtume išvengti diskriminavimo darbo rinkoje arba nesaugumo, netikrumo e, dėl ateities tarp vyrų ir moterų. Nes būtent šie žmonės vaidina lemiamą vaidmenį, suaugusiai lemiamą vaidmenį, ugdant ateities kartas. Pirmiausia, yra jausminis emocinis elementas, kuris apibrėžia socialinę aplinką, šeimos e, vidinę aplinką ir e, apibrėžia smurto, nestabilumo, fizinių bausmių naudojimą arba jų nenaudojimą šeimoje. Čia visų pirma, suaugusiems, tai yra tėvams tenka atsakomybė Ir nusikalstamumas ir nusikalstamumas pirmiausia yra susijęs su socialinė sankloda. Makroekonomikos elementas taip pat yra svarbus. Kalbant apie smurtinį elgesį, jo atsiradimą ir vystimasi. Ir stengiate suprasti šį reiškinį yra labai svarbu užtikrinti, kad jauni žmonės ne, nebūtų linkę į smurtą ir nusikalstamumą, nes jie yra ta ateities karta, kuri ištikrina ir ekonomikos vystimasi ir raidą. Nes e, galime parasti jaunąją kartą, jeigu jinai nebus tinkamai ugdoma ir tai neigiamai atsilieps e, ekonomikai. Aš taip pat panagrinėjau, kaip tartutinės institucijos nagrinė ryšį tarp jaunimo nusikalstamumo ir žmogiško bei socialinio kapitalo ir taip pat tėvų ir šeimos atsakomybės. Sveika šeima yra geriausia apsauga nuo rizikos, e, kad gali atsirasti jaunimo nusikalstamumas. Nustatytas ryšys tarp šeimos faktoriaus dėl tėvų atsakomybės, tėvų atsakomybės aršio ir nusikalstamumo. 2003 metų ataskaitoje, jungtinių tautų ataskaitoje yra pateikiama bendra perspektyva, kokia yra pasaulinė situacija e, jaunimo nusikalstamumo srityje. Ir ypatinga svarba skiriama šeimai, nepaisant kultūrinių skirtumų tarp įvairių šalių, tautų ir kultūrų. Tyrimai rodo, kad vaikai, kuriems, kurie turi pakankamą gerą e, tėvų globą, E, jie yra nelinkiai nusikalstama, o disfunkcinė šeima, kur trūksta tėvų kontrolės, kur yra silpni ryšiai tarp tėvų ir vaikų, kur pernelik anksti vaikai yra stumiami e, gyventi nepriklausomai ir savarankiškai, tuomet iškyla didžiulė rizika, kad to, tokie vaikai, toks jaunimas links į nusikalstamumą. Nustatytas, e, nustatyta ypatinga svarba šeimos faktoriaus ir šeimos e, ryšio su. Šeimos ryšio su galimu nusikalstamumu e, tuos tyrimus patvirtino pasaulinė sveikatos organizacija. Ankstyvame amžiuje smurtas, ypač paauglystėje, yra susijęs su tėvų konfliktais ankstyvoje vaikystėje, šeimoje. Ir nepakankama tėvų meilė ir rūpestis iš tėvų pusės savo vaikams taip pat skatina vaikus linkti nusikalstamumą. Europos parlamentas taip pat e, savo argumentavimą parengė, e, paremė tuo, kad e, nusikalstama elgesį skatina netinkamas elgesys šeimoje, kai nėra tarsi sektino pavyzdžių šeimoje ir tarp tėvų vyksta konfliktai ir jaučiama nuolatinė įtampa. atsankomybės klausimas yra svarbus, tačiau mes neturime pradėti kaltinti tėvų. Iš kitos pusės turime plačiau mąstyti, siekdami užtikrinti saugumą, žmogiško ir socialinio kapitalo vystimą ir tėvų teisų bei atsakomybės veiksmingo gyvenginimą. Gerbama pirmininkė, manau, kad galiu baigti savo įvadinę kalbą. Dabar norėčiau perduoti žodį ekspertams ir po to dar galėsiu pateikti savo komentarus. Dėkuoju. Tack, eh, fru Saborska, för den här introduktionen. Ačiū, ponė Zaborska, už jūsų pristatymą, už jūsų padarytą įžangą, kad pristatėte savo darbo dokumentą. O dabar norėtume išklausyti mūsų pakviestus svečius, ekspertus. Ir norėčiau priminti, kad e, kalbėjimo laikas yra pribuotas 15 minučių. Darau tokią užuominą mūsų ekspertams. Ir norėčiau pasveikinti pirmiausia ponę Gudrun Nordborg, kuri yra Švedijos paramos nusikaltimo aukoms tarnybos lyčių ekspertė. Nuoširdžiai sveikiname jūs atvykus pas mus ir Su nekantrumu norėsime išklausyti jūsų pasisakymo, prašau. visions to fight against youth crime. I also want to uh, say that it is important and Kalbėti kalbą be mikrofono. Ah, oh, I'm sorry. Atsiprašau, pradėsiu iš naujo. Taigi, pirmiausia, už, dėkuoju už tai, kad suteikite man žodį ir taip pat dėkuoju už kvietimą. Mano vardas yra Gudrun Notberg. Aš dabar dirbu Švedijos tarnyboje skirtoje palaikyti uh, Um, nusikaltimo aukas ir mokėti jiems kompensacijas. Nuo 80-mečio aš gilinausi į lyčių lygybės klausimus įvairiose srityse ir beje noriu padėkoti poniai Anai Saborsko už jūsų užmojį kovoti su nusikalstimumu tarp vaikų. Jaunimo. Tai yra tikrai aktualus, sudėtingas klausimas ir jį reikės spręsti įvairiais lygmenimis. Tai yra pasauliniu, europiniu ir valstybinarių lygiu. Uh, Na ir aš dalyvau tyrimuose ir tiesą sakant, pasiūlymai ir rekomendacijos, kuriuos aš daryčiau, yra kitokie nei panas Zaborskas. Na ir aš. Klausimas yra, kas svarbiau - lyčių lygybė ar šeima. Jeigu svarbu susitelkti į šeimą, pažiūrėti ir į stabili sveika. Jeigu mes pažiūrėtume, koks smurtas egzistuoja šeimos ribų, tai sakyčiau, abu veiksniai yra vienodai svarbus. Na ir savo požiūrį pagrysiu pavyzdžiais iš geros praktikos. Taip pat suabejočiau ir pagrindiniais švertis standartais. Taigi pirmiausias klausimas, tai yra ar lyčių lygybės klausimai svarbesni nei šeima. Aš nesu prieš šeimą, aišku, kad ne. Bet lyčių lygybė šeimoje yra labai svarbus veiksnys, ypač kai kalbame apie vaikus, apie vaikų saugumą. Nes labai svarbu, kad vaikai būtų gerbiami ir tokiu būdu susilauksime pagarbos ir iš jų. Kitas klausimas, į kurį reikia sustelkti, tai yra E, saugi šeima ar stabili šeima. Man rodos, saugi šeima, šeima, kurioje yra užtikrintas saugumas, yra svarbesnė negu stabili šeima. Na ir moksliniai tyrimai parodė, kad jeigu šeimoje egzistuoja lyčių lygybė tarp partnerių ar sutoktinių, tai tai kartu užtikrina šeimos stabilumą jeigu mes palaikysime lyčių lygybę šeimoje, tai bus mažiau skirybų. Ir aišku, jeigu yra lyčių lygybė, tai tai savaime sąlygoja smurto nebuvimą. Jeigu mes pažvelgsime į smurtą šeimoje, tai čia vėlgi mano pozicija skiriasi negu ta pozicija išdėstyta dokumente, nes dokumente e, yra daugiau dėmesio skiriama smurto šeimos ribų ir jo poveikį šeimai. Tai aišku svarbu, bet kita vertus mes turime pažvelgti ir ištirti smurto šeimoje poveikį jaunimui. Ir esu labai sitikinusi, kad jeigu sustelktume būtent į smurto šeimoje, tai greičiausiai po to jų išvados būtų kitokios ir pasiūlymai kitokie. Na, Taigi smurtas egzistuoja tiek šeimoje, tiek ir šeimos ir už ribų, tai dažnai yra vyras smurtautojas ir savo smurtą jis nu-, nukreipia paprastai prieš savo moterį ir vaikus. Ir toks smurtas turi labai didelę žalą ir vaikams, kurie tampa tokio smurto stebėtojais, liudininkais. Nes niekuomet smurtas yra nukreiptas vien tik tais prieš saugusius, tai yra, tarkim, partnerius, sutoktinės, jis liečia ir vaikus. Ir moksliniai tyrimai parodė, kad visais atvejais vaikai tampa smurto liudininkais. Ir smurto poveikis e, lygiai toks pats žalingas, kaip ir tais atvejais, kai pats vaikas tampa smurto auka didelė žala. Na ir jeigu vaikas auga šeimoje, kurioje ir smurtaujama, tai to pasakoje berniukai išmoksta panaudoti smurtą kaip kontrolės ir galios išraiškos formą. Na, ir, o mot, mergaitės išmoka nusileisti, nusilenkti ir tai sukelia milžiniškų socialinių uh, problemų, o taip pat žalą sveikatai bei žalą visuomeniai ir pavienio individui. Taigi tikriausiai būtų rekomenduotina palaikyti skirybas tais atvejais, jeigu smurtautojas vyras nesutinka e, atlikti terapiją tam, kad išmoktų kontroliuoti save. Ir tarkim, jeigu yra skirybų atvejis, tai tuomet reikia palaikyti motiną, tai yra moterį kaip motiną po skirybų. Nes kitaip grėsmė gali iškilti ir vaikams. Na ir tarkim, jeigu jau E, baigėsi tas, tas, tas santykis, buvo, kuriame buvo smurtaujama, tai reikia užtikrinti ekonominę paramą moteriai tam, kad ji sugebėtų įveikti tą žalingą patirtį, su kuria teko sustirti jai pačiai ir jos vaikams. Aš manau, kad būtent į tai reikėtų sustelkti. Ir būtent moksliniai tyrimai ir išryškina, kad, kad ir vieni auklintys tėvai vaikus gali tapti smurto aukomis. Taigi mes turime pasižiūrėti, kas šeimoje yra smurtautis ir palaikyti nesmurtautoje. Na, bet vėlgi, aišku, yra aspektų, kuriuos palaikau pranešime, tai, pavyzdžiui, tai pasakyti na, apie gerą praktiką. E, Pone Zaborska kalbė apie tai, jog reikėtų kovojant su smurtu šeimoje, be kita ko, kovoti su fizinėmis bausmėmis. Taigi aš manau, kad reikėtų uždrausti fizinės bausmės. Švedija 79 metais, kai pirmoje šalyje pasaulyje buvo uždraustas fizinės bausmės išėmėje, mūsų pavyzdžių pasiekė penkios kitos šalis ir jungtinės e, tautos ragina ir kitas šalis pasiekti mūsų pavyzdžių. Na ir moksliniai tyrimai visame pasaulyje parodė, kad tai yra svarbiausia nusikaltamumo prevencinė priemonė. Na ir be abejo reikia kalbėti apie alternatyvius konfliktų sprendimo būdus. Ir beje, e, tėvystės ar motinystės atostogos yra labai svarbus ir jeigu įmanoma, reikia užtikrinti lyčių lygybę, vienodas galimybės tėvui ir motinai imti auklimo atostogas. Na, motinystė, tai tai yra tiesiog e, ir motinystės atostogos yra privalomas, na, atrodo, tėvystės atostogos likščiol įmamos e, savanoriškai. Kai aš manau, kad mes turime siekti, kad vyrai taptų gerais tėvais. Ir tam reikalingos atostogos. Na, toliau kalbėsiu apie lyčių lygybės e, aspektus kitų kitose sritise, įvairiose um, vystimose, raidos etapuose, nuo kūdikystės iki mokyklinio amžiaus, iki universitetinio įsilavinimo. Taigi yra e, skirtingi etapai. Ir jeigu jaunuoliai atlieka nusikaltimus, tai aš norėčiau pakalbėti apie tarpininkavimą. Uh, kuris padėtų jaunam nusikaltėliui suvokti, kokiu pasiekmiu turėjo nusikaltimas, ką tai reiškia. Na ir neretai tokie tarpininkai yra profesionalus darbuotojai. Ir tarkim, jeigu jaunuolis atliko nusikaltimą ir, pavyzdžiui, yra, sutinka atsiprašyti aukos ir išklausyti aukos, kai, ką kaip ją nuskriaudė tas nusikaltimas, tai tuomet tas tarpininkas galėtų padėti. Ir manau, kad tai yra, tai yra svarbus žingsnis, kuris padėtų kovoti su tolimesniais nusikaltimais. Dar pakalbėsiu apie Stokholmo policijos uh, uh, apygardos policijos, policijos viršininko nuomonė. Jis, pavyzdžiui, šis polit... yra vykdomas projektas pavadintas projektas berniukui. Na, egzistuoja tam tikri stereotipai susijęs su vyriškumu, su kuriais galbūt reikėtų kovoti. Ir, pavyzdžiui, šio projekto dėka palaikomi tiek berniukai, tiek ir jų šeimos, jeigu to prireikia. Na, kai kalbame apie vyriškumą, tai vyriškumo stereotipas sukelia problemų. Bet jeigu tas stereotipas vyriškumo labai susišaknyjas, tai sudėtinga suvokti, kad tai problema. Bet aš manau, kad reikia spręsti šią problemą. Na taip, statistiniai duomenys rodo, kad berniukai ir vyrai linkia dominuoti. Uh, Ir jeigu pažvelgsime į jaunimo nusikalstimumo statistiką, tai bus e, įrodytas faktas, kad paprastai tai yra jaunuoliai, jauni, jaunuoliai kurie atlieka nusikaltimus. Ir tai, jeigu mes norime kovoti su smurtu ir nusikalstumumu, tai negalime palikti nuo šalyje to vyriškumo stereotipo. Galbūt moteriškumas kaip stereotipas galėtų būti atsakas. Ir šią Reinstengdal, profesorius iš Skandavijos šalių, besigilintis į lyčių lygybės klausimus, ir jis pasakė, kad reikia gilintis į moteriškumą kaip stereotipą, į moterišką gyvenseną, mąstyseną ir skatinti atitinkamus standartus užtikrint kartu ir moterų teisės ir pasirinkti jos kaip orientyrą, be kitako ir vyrams. Bet aš manau, kad čia galima būtų pasitelkti ir kitas vertybės bei kriterijus. Kitas e, mm, JAF rodos e, mokslininkės Makinen sakė tą patį. Ji pasakė, kad už bet kurio įstatymo visuomet slypės kokio nors žmogaus gyvenimo patirtis. Taigi ne įstatymui, o gyvenimui, konkrečiam žmogui turi būti teikiama pirmenybė. Taigi klausimas yra, kieno patirtimi buvo remiama politika, istorija, leidžiant įstatymas. Taigi aš manau, kad reikėtų vadovautis E, nulinės tolerancijos smurtui e, poziciją, pasitelkti moterų patirtį ir perduoti jų, pasirūpinti, kad jų patirtis būtų perdodama vaikams. Ačiū. Stort tack till um, ehm, Mrs Nordborg. Ačiū, poniai Nordborg. Dėkoju Jums už jūsų indėlį į mūsų diskusiją. O dabar pagal programą pasisakys ponia Eliza Mana, kuri yra Italijos kultūros politikos skiri, e, departamento censis direktorė. Sveikiname jūs atvykus pas mus ir dabar suteikiu jums žodį. Ačiū, ponė Svenson. Man tikrai labai džiugu dalyvauti šiame susitikime. Aš vykdau tyrimo darbus Censis organizacijoje, mes užsimame jaunimo, moterų, žiniasklaidos, kultūros, politikos klausimais. girdėjau labai įdomų pasisakymą apie atskirų visuomenės institutų įtaką jaunimo elgesiui, kalbant apie Italiją. Manau, kad dabar esame labai ypatingame etape, kai žiniasklaida ir žiniasklaidos turinys, televizijos programų turinys jau daugiau kaip 30 metų daro didelę įtaką moters įvaizdžiui Italijos visuomenėje, jos, jo formavimui. Aštuntajame dešimtmetyje Italijoje moteris buvo padariusios tikrai didelę pažangą, tačiau Televizija perteikia tokį moters įvaizdį, kuris yra labai stipriai stereotipizuotas, labai e, kupinas stereotipų. Ir tai yra tikrai labai ryšku. Mūsų organizacija, e, ponios Kosta iniciatyva, Europos Sąjunga parengė Baltąją knygą su pavadinimu e, Moterys ir žiniasklaida Europoje. Ten labai aiškiai išdėstoma, kaip priešingai nei kitose valstybėse Europoje, kur egzistuoja savireguliacijos kodeksai ir geros praktikos mainimasis žiniasklaidoje ir konkrečiai televizijoje formuojamas realistiškas moters įvaizdis, atitinkantis moterų real, patiriame realybę, atskleidžiamas toks jos e, įvaizdis e, ir jos paveikslas, koks jis yra iš tikrųjų, remiantis jos išsilavinimu, jos e, profesinė veikla, socialiniu indėliu, jos kasdienybė. Tačiau Italijoje yra viskas kitaip. Moters paveikslas Italijoje yra labai ryškiai siejamas su mm, lytiniais stereotipais. Italijoje kalbama apie vilinizmo e, ar šokančios mergaitės įvaizdžių, tai yra mergaitės, kurios e, e, dažnai matomos, beveik stipriai apsinuoginusios, atitinkančios tam tikrą įvaizdį ir jos matomos nuolat televizijoje, ypač naktinėse programuose. Tai daro didelę įtaką uh, santykiams tarp moterų ir vyrų. Visą tai aš, aišku, gerokai supaprastinu, turiu tą pabrėžti, būtent dėl laikos tokos. Be abejo, yra daugybė kitų veiksnių, kurie e, daro įtaką tam vaizdui. Tačiau yra akivaizdu, kad kai nuolat kartojama, kad moteris yra seksualinis objektas, susi, susikūrė labai e, nelygus santykiai, nelygus įvaizdis, ne, iškreiptas santykis tarp vyrų ir moterų. Moterys yra nuolat stumiamos į šešėlį, jos yra laikomas, laikomas nelygia vertėmis ir tai daro didelę įtaką šeimoms ir galių pasiskirstimui kabutėse tarp e, santuokinių, san, e, sutoktinių. San, ir taip pat e, daro didelį įtaką e, santykiuose tarp mergaičių ir berniukų šeimoje ir tarp mergaičių ir berniukų jų socialinėje aplinkoje. Būtent toks yra palaikomas moters įvaizdis visuomenėje ir jos aukščiausiose sluoksniuose ir dėl to moteris e, tam e, Italijoje, pavyzdžiui, yra linkusios dirbti pagal tam tikrą konkrečią profesiją ir tai daro, daro toks įvaizdis daro įtaką jų profesiniams svajonėms. Pavyzdžiui, moterų yra labai daug medikų tarpe. moteris yra laikomos tam tikrą vyrą papildančią dalimi, vyrą papildančių subjektų. Ir kaip tai, kokie įsikalstamumai? Tai yra labai paprasta, kai vaikai yra įpratę matyti moterį kaip seksualinį objektą, o ne kaip asmenybę. Tuomet elgesys mergaičių atžvilgių mokyklose arba moterų atžvilgių yra labai e, vienpusiškas. Pavyzdžiui, Italijoje tikrai dažnai e, vykdomi e, išpoliai prieš moteris, prieš mergaitės. Būtent tai parodo, kokie yra santykiai tarp asmenų, kokie santykiai tarp vyrų ir moterų. Tai kelia labai didelį mūsų susirūpinimą. Uh, Čia mes kalbame apie procesą, kuris Italijoje vyksta jau ne vienerius metus. Ir tie procesai labai didelį įtaką daro visiems kultūriniams procesams Italijoje. Aš esu um, vyriausybės sukurto komitetos užsimančio moterų ir jaunimo klausimais narė Mes e, stengiamės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo neigiamos žiniasklaidos įtakos ir turime didelių problemų. Nepaisant visų mūsų pastangų ir mūsų geros valios, kadangi bent 70 procentų visų televizijos programų reikėtų cenzuruoti. Mums susidaro įspūdis, kad mes esame pernelyg silpni, turint omenyje, kokia sudėtinga, kokia kompleksiška yra ši problema. Dėl to Europos veiksmai mums yra labai svarbus. Mano minėta baltoji knyga yra labai mm, aktyviai platinama, apie ją daug žinoma. E, tačiau jinai buvo um, aktuali iki 2005 metų, būtų puiku, jeigu jinai būtų ir atnaujinta, kad būtų atsižvelgta ir į tai, kokia situacija yra Italijoje. Kaip esame mes atsilikę, mes turime toliau plėtoti, stiprinti moterų teisės ir e, stiprinti jų įvaizdį žiniasklaidoje, kadangi tai daro didžiulę įtaką vaikų ir jaunimo santyki, santykių su moterimis, su mergaitėmis ir jų nusikalstamumui. Taip pat e, labai svarbus yra, e, svarbu paminėti ir e, reklaminius plakatus, kabančius gatvėje. Mes, aš profesiniais sumetimais daug keliauju po Europą ir niekur kitur nemačiau tokios ryškios tendencijos kabinti tiesiog įžulius reklaminius plakatus, agresyvius plakatus. Kadangi uh, bendrasis visuomenės e, skonis yra būtent tokio pobūdžio Italijoje. Kitose šalyse galbūt e, tokios e, reklaminės kampanijos sukeltų visuotinį pasipiktinimą, o Italijoje tai yra norma. Kai kurie stebėtojai stengiasi su tuo kovoti, aš esu viena iš jų ir kovoju su tuo procesu, su tomis tendencijomis aš draugė su Cecilija Kosta kreipiausi į Italijos e, prezidentą, kad jis imtųsi veiksmų, kad padėtų mums priimti įstatymus, kurie reglamentuotų um, santykius tarp visuomeninių žiniasklaidos priemonių ir um, teisėkuros subjektų. Mes šiandieną vis dar neturime, neturime pakankamai stipraus moters įvaizdžio e, kuriejų, pakankamai didė, stiprių moters gynėjų visuomenės akise. Yra aišku, jog labai svarbu žengti visiškai naujų kelių mūsų šalyje. Jaunimo nepilnamečių, e, smurtinis nusikaltimas. E, čia taip pat yra labai svarbus veiksnys. Aš esu atsivežusi e, tikrai daug statistikos, daug duomenų šio, šioje srityje. Tačiau turiu konstatuoti, kad labai daug konfliktų Italijoje kyla įprastoje kasdienybėje. Kolegė kalb, iš Švedijos kalbėjo apie E, praktinę, praktinį gyvenimą, kuris turėtų daryti įtaką įstatymams. Ir aš manau, kad iš tiesų yra labai svarbu ypač didelį dėmesį skirti būtent žmonių kasdienybei ir stengtis užkirsti kelią tai, tam mikrosmurtui, tam pačiam smulkiausiam smurtum, smurtui, kasdieniam smurtui. smurtui faktas, e, kad moteriai yra pasakoma kažkas, ko e, padorus žmonės e, ir padorios visuomenės niekuomet netoleruotų. Faktai, kada moteris yra verčiamos tylėti arba kada vyrai moteriams pasako tai, kas visiškai nepriimtina kitose visuomenėje. Tai yra smulkus nusikaltimai, kurie vyksta po E, ta, savotiškai pogrindyje. Ir su jais būtina taip pat kovoti. Aš esu įsitikinusi, kad e, turime nuveikti tikrai labai didelį ir labai svarbų darbą, turime atsižvelgti ir į psichologinius, e, antropologinius šio fenomeno aspektus, kadangi už tokio smurtinio elgesio slypi ir tam tikra smurto kultūra, kuri vėlgi labai susijusi su vyriškumo stereotipais. Dėkoju už jūsų dėmesį ir tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime e, nemažai nuveikti ir toliau žengti šią linkmę. Ačiū. Vam tak til e, Mrs. Manna för... Dėkuoju, poniai Manna. Våra diskussioner. Och... Jo, jos pasisakymą ir jos indėlį į diskusiją. O dabar norėčiau pakviesti poną Marko Perolinį pasisakyti. Jis yra Europos jaunimo forumo politikos ekspertas Belgijoje. Prašau. Labas rytas visiems, ačiū pirmininkai ir ačiū komitetui už tai, kad mane pakvietėte. Taip pat dėkoju ponė Anai Zavotska už parengtą darbo dokumentą ir jo pristatymą. Iš tiesų yra du ar trys klausimai, kuriuos norėčiau paliesti savo pasisakymą. Pirmiausia, norėčiau kalbėti ir paaiškinti, kodėl priežasinis ryšys tarp atskirų individualių faktorių, tai yra šeimos, tėvų atsakomybės ir e, jaunimo nusikalstamumo yra pervertintas darbo dokumente. Ir antrą norėčiau pakalbėti apie tai, kad, kad būtent tie faktoriai yra pervertinti. Taip pat norėčiau pakalbėti apie ryšį tarp lyties ir jaunimo nusikalstamo ir galimas policijos, politikos rekomendacijas. Pirmiausia, taip kaip mes supratome darbinį e, dokumentą, ten nesižvelgta į socialinių faktorių poveikį, tai yra diskriminavimas socialinė atskirti ir nesižvelgiama tai, kad dažnai nusikaltimai yra neprognozuojami. Ir jaunimo nusikalstamumo ne visada yra siejami su nuspėjamais rizikos faktoriais. Yra daug atlikta tyrimų susijusių su ryšiu tarp tėvų atsakomybės ir jaunimo nusikalstamų, tačiau labai daug tyrimų rodo abejonę, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp šių dviejų dalykų. Europos Sąjungos e, pagrindinių teisų agentūra atliko neseniai tyrimą dėl susijusi su jaunų žmonių diskriminavimu, socialiniu atsimu ir smurtu. Ir šio tyrimo duomenimis yra stiprus ryšys tarp diskriminavimo, socialinės atskirties ir smurto. Ir tie žmonės, kurie tapo diskriminavimo aukomis, jie taip pat patyrė ir fizinę bei emocinį smurtą. Taip pat yra nemažai kitų tyrimų, kurie kvestionuoja ryšį tarp šeimos tipo ir jaunimo nusikalstamumo. Pavyzdžiui, T-Site tyrimas atliktas e, šiaurės rytų Anglijoje įvairiuose e, miesteliuose 2006 metais ir ten nustatytas silpnas ryšys tarp šeimos tipo ir jaunimo nusikalstamumo, dažno nusikalstamumo. Tyrimas rodo, kad nėra aiškaus ryš, ryšio tarp rizikos faktorių ir susijusių su šeimos timpu ir nusikalstamumu. Taip pat tyrimas rodo, kad be atskirų rizikos faktorių, kaip pavyzdžiui šeimos atsakomybė ar šeimos tipas, yra ir kiti komponentai, kuriais būtų galima paaiškinti jaunimo nusikalstamumo reiškinį. Labai įdomus požiūris e, buvo atliktas tyrimas e, nagrinėjant e, gyvenamojo rajono poveikį nepalankioje padėtyje esančių šeimų, skur, skurdžiuose rajonuose gyvenančių ir turtingesnių rajonų jaunimo, koks yra ryšys su nusikalstamumu. Aš manau, kad darbinis dokumentas e, ponios Zaborskos turėtų atsižvelgti ir šios dalykus. Kitas dalykas - tai yra dėmesys e, tėvų atsakomybė yra pernelyg didelis skiriamas ir suverčiama kaltė tėvams ir nepakankamai įvertinama jaunimo autonomija, autonomiškumas. Žmonės, jaunimas yra atsakingas, jauni žmonės atsakingi, neša atsakomybę už nusikaltimus. Jaunesnėme nei 18 metų amžiuje ta atsakomybė jau galioja. Ir iš vienos pusės Net 16 ar 15 metų vaikai jau yra atsakingi už savo padarytus nusikalstamus, o iš kitos pusės tėvai turi užtikrinti, kad vaikai nepraleidinėtų pamokų, kad jie reguliariai lankytų mokyklą ir kad ne, nesileistų į antisocialų elgesį į įstatymų ir normų pažeidimą. Atliktas tyrimas, kuris rodo, Goldson ir Jameson 2000 metais atliktas, ir buvo atliktas interviu 49 jaunų nusikaltelių ir iš jų tik tai 3 pasakė, kad jų tėvai nepakankamai reagavo į jų elgesį, jų nusikalstamą pažeidžiamą elgesį. Tik tai 3 iš 49. Taip pat aš manau, kad būtų naudinga daugiau dėmesio telkti ryšiui tarp lyties ir jaunimo nusikalstamumo Pone Norburg jau atkreipė dėmesį šį klausimą ir aš manau, kad tai yra tikrai svarbu. Darbo dokumente, dokumente mano nuomonė, laikomasi instrumentinio požiūrio į lygybę tarp vyrų ir moterų, tačiau bendroji e, lyčių lygybės politika turėtų būti skirta turėtų būti skirta užtikrinimui tos lygybės, o nedaugiau remtis kažkokiais istoriniais dalykais. Per nelik didelės e, tėvų atsakomybės išryškinimas e, paverčia tėvus kaltininkais. E, čia yra per nelik didelis dėmesys tam skiriamas. Taip pat nebūtinai yra priežastinis ryšys tarp šeimos tipo, ar tai yra dviejų tėvų šeima, ar tai yra tos pačios lyties e, partneriai šeimoje auginantis vaikus. Tokio ryšio nėra nustatyta, kad lytis turėtų reikšmės jaunimo nusikalstamumui, tėvų lytis. Toliau vyriškumo vaidmens įsitvirtinimas visuomenėje ir lyčių poveikis ir tam tikrų stereotipų, lyčių stereotipų poveikis nusikalstamumui. Yra nusistovėję, kad vyrams labiau, vyrai yra labiau linkę įsitraukti į fizinį smurtą ir daryti įvairius smurtinius nusikaltimumus, nusikalstamumus. E, galiu pripažinti, kad vyriškumo faktorius turi poveikį jaunimo nusikalstumui, tačiau taip pat yra ir gana reikšmingas skaičius jaunų moterų, kurios pažeidžia įstatymus ir nusikalsta. Ir, pažiūrėjau, tyrimė, kurį atliko Peterson 2007 metais, rodo, kad 49 procentai moterų, kurios buvo apklaustos, jos atliko tam tikrus susmurtų susijusius nusikaltimus pažeidimus. per pastaruosius 12 mėnesių. Vyrų 61 procentas atitiko tas pačias sąlygas, tai yra mm, atliko tam tikrus smurtinius nusikaltimus per 12 mėnesių. Tačiau, kaip jau minėjau, gana didelis moterių skaičius - 49 procentai. Taip pat noriu pabrėžti, kad reikia sustiprinti švietimo vaidmenį. Pranešime, kurį ketina renkti ponė Zaborska, Ir dar kartą pabrėžiu, kad per didelis dėmesys, per didelė kaltė ir atsakomybė suverčiama tevams e, yra, yra ne visiškai teisinga, tarsi tėvai taptų kaltininkais. Manau, kad yra ir kitų svarbių aspektų, kaip jau minėjau, švietimo aspektas. Ir švietimas galėtų būti labai stiprus faktorius, prevencinė priemonė kovai su jaunimo nusikalstamu. Taip pat sutaikinimo priemonės yra labai svarbios ir tai taip pat paminėjo prieš mane kalbėję ekspertai. Pagrindiniai argumentai, pagrindinė logika siekiant sutaikinimo reikia skatinti e, sveiką šeimą, lygybę tarp vyrų ir moterų ir mūsų požiūrių sutaikinimo priemonė neturėtų būti baudžiamojo, kaltinamojo pobūdžio. Ir taip pat norėčiau dar pasiūlyti tam tikrus veiksmus, politikos pasiūlymus Jaunimo nusikalstamumas yra daugelypis ir todėl įvairios politikos rytis čia turėtų būti sprendžiamos ir formuojamos. Pirmiausia, reikia užtikrinti politiką, kuris skatintų lygybę tarp vyrų ir moterų. Ir šioje srityje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas kovai su lyčių stereotipais. Ir taip pat reikėtų, reikėtų toliau vykdyti 2060 metų direktyvomis, kryptimis, kurios yra skirtos kovai už lyčių lygybą. Europos parlamente praėjusią savaitę buvo patvirtintas Figerito pranešimas, kuriame daug dėmesio skiriama kovai su lyčių stereotipais. Kita politikos sritis, kurią jau minėjau, yra švietimo sritis. Ir šią prasme mes manome, kad reikėtų nustatyti gairias tam tikrus etalonus dėl ankstyvo mokyklos metimo. Tai reikėtų įtraukti ES 2020 metų perspektyvas. reikėtų daugiau dėmesio e, skirti šiai problemai, tai yra, kai jaunimas anksti palieka e, mokyklas, meta mokyklas. Ir yra nustatyta, kad e, berniukai beveik du kartus dažniau palieka mokyklas metų, mokyklas ankstyvam amžiuje negu mergaitės. Uh, Nauja Stokholmo programa 2010-2014 metams taip pat skiria daug dėmesio mechanizmams kovai su radikalizavimu ir smurtu. Europos komisijos komunikatas taip pat yra parengtas konkrečiai strategijai skirtai e, kovoti su radikalizacija. Šioje politikos srityje Taip pat reikėtų sustiprinti švietimo aspektą kaip prevencijos priemonę. Taip pat kovoti socialinė skirtimi, diskriminavimu, nes tai yra vienos iš svarbiausių prevencinių priemonių kovai su radikalizacija. Taip pat reikėtų stiprinti socialinės įtraukties politikas, kovoti su skurdu, šios politikos e, turėtų suvaidinti prevencinį vaidmenį kovai su jaunimo nusikalstamumu. Taip pat reikėtų toliau tęsti iniciatyvas e, tokias kaip ES metai kovai su skurdu socialinė atskirtimi. Reikėtų atkreipti dėmesį į skurdžius gyvenamosius rajonus, nepalankioje padėtyje atsidūrusius rajonus ir jų poveikį jaunimo nusikalstamumui. ir politika kovai su skurdu ir socialiniu. Socialinė skirtimi turėtų skirti dėmesį konkrečioms geografinėms teritorijoms ir konkretiems gyvenamiesiems rajonams. Ačiū. Ačiū ponui Perolini už pasisakymą. Manau, kad mums pavyko e, sužinoti tikrai labai e, įvairiapusiškos aspektus, įvairiausius aspektus, šviečiančius visą mūsų tą kompleksišką problemą ir aš tikrai labai už tai dėkoju mūsų ekspertams. Esu įsitikinusi, kad jūs sulauksite klausimų Mes toliau galėsime tyrinėti šias temas. Jeigu čia turime ir komisijos atstovų, tuomet kaip tik dabar būtų puikus momentas komisijai pateikti savo komentarą, tačiau panašu, kad taip nėra. Bent jau šiuo momentu komisijos atstovų neturime. Na, tuomet komiteto atstovai turi galimybę tarti žodį ir kiti dalyviai gali prašyti žodžio, jeigu turi klausimų mūsų ekspertams. Taigi pradedu diskusijas. Jeigu kas nors turėtų pastabų ar klausimų, pirmiausia, žodį suteiksiu šešėliniai pranešėjai. Pone Sinicin, prašau. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo. Przede wszystkim Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponės ir ponai, atsiprašau, kad pavėlavau. Tiesiog vėlavo mano lėktuvas. Kaip ten bebūtų, dėkoju už parengtą darbinį dokumentą. Kaip supratau, tai tik tais mūsų darbo pradžia. Aš esu šešėlinė pranešėja darbo grupėje ir sutinku su pranešėja dėl to, jog būtina stiprinti šeimų vaidmenį kovojant su jaunimo nusikalstamumu. Pat man reikėtų pasirinkti platesnę perspektyvą, platesnį požiūrį. Darbinėme dokumente daug, daugiausia dėmesio skirime finansiniams aspektams, šeimos e, pragyvenimo lygių ir taip toliau. Aišku, tai yra teisingas požiūris, tačiau jo nepakanka. nes jaunimo nusikalstamumas gali būti sąlygotas daugybės kitų veiksnių. Ir aš mm, neturėt, manau, kad neturėtume pernelik apriboti savo požiūrį, nes tai susilpnins patį dokumentų. Taip, aišku, reikėtų daugiausia dėmesio skirti šeimoms, bet e, kita vertus, jeigu pažvelgsime. Uh, um, į nusikalstamą tarp jaunimo, tai negalima teikti, kad dažniausiai nusikalsta jaunuoliai iš nepilnų šeimų. O jeigu tėvas smartauja, tai kaip galime uh, tikėtis, kad tas smurtas nebus toliau perdodamas iš kartos į kartą? Na taip, e, suirusios šeimos yra būtent tos šeimos, E, kur daugiausia nusikalstančių vaikų. 50 procentų visų šeimų suyra Europos Sąjungoje. Ir jeigu taip iš tikrųjų kiekvienoje suyrusioje šeimoje vaikai taptų nusikalgėliais, tai tikrai būtų beviltiška. Taip, labai svarbu riboti uh, jaunimo smurtavimą, nusikalstamumą ir šiam tikslui pasiekti reikėtų taikyti politinės priemonės ir apskritai pakeisti mūsų požiūrį į smurtą. Jeigu mes sutiksime su kokiamis patarlėmis, pavyzdžiui, su lenkiška patarlė, pasa kurios, kad jeigu vyras save muša, tai vadinasi, jis tave myli, tai tarsi reiškia, kad smurtas toleruojamas ir tai skatina tokį tolerantišką požiūrį į smurtą, netgi pateisina smurtą. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį į keturis aspektus, kurie labai svarbus kovojant su jaunimo nusikalstamamu. Aš manau, čia galėtume pasitelkti lyčių lygybės politiką. Ir manau, kad čia reikėtų skatinti tinkamus lyčių modelis, rolės šeimoje. Na, yra ir kitokio pobūdžio problemų. Pavyzdžiui, seksualinė prievarta, moters reprodukcinių teisinių teisų apribojimas ir statistiniai duomenys rodo. Neretai jauni nusikaltėliai yra tokie jaunuoliai, kurie buvo nelaukiami nepageidaujami šeimoje. Taigi daugelį šalių į pasaulį ateina tokie nenorėti, nepagauti, nepagidauti, ne, nelaukti vaikai ir tai sąlygoja smurto augimą. Taigi lyčių lygybės politikos dėka Mes turėtume padėti jaunimui susipažinti su moderniamis koncentracinės priemonės, išmokyti e, jėmis naudotis tam, kad galima būtų kontroliuoti uh, gimstamumą ir tokiu būtų išvengti norėtų vaikų, nes dabar tokių vaikų yra labai daug. Ir čia beje, dėja, mano šalis viena iš jų. Uh, Na, pas mus yra gan e, griežtas, griežti įstatymai prieš abortus ir viso to pasakoje e, atliekama tik tais 200-400 legalių abortų, o tūkstantis yra nelegalių. Kai 96 metais buvo e, liberalizuotas abortų įstatymas, tuomet Konstitucinis tribunolas e, priėmė sprendimą prieštaraujantį konstituciją, nes beje mūsų konstitucija tokia pat kaip ir kitų šalių. Ir e, to konstitucinio teismo sprendimu moteris, besilaukiančios moteris, neteko kokių savo e, pilietinių teisų priimti sprendimą dėl savo neštumo. Na ir visi tie profesoriai, teisės profesoriai visiškai uh, E, neatsižvelgia į moters teisę ir galbūt kaip išdava jaunimo nusikalstabumą. Dar kitas dalykas. Mokykloje nemokama neįdėgiamos socialinės vertybės. Na, apie tai nekalbama. Uh, E, darbinėme dokumente, tačiau aš manau, kad reikėtų daug daugiau dėmesio skirti mokytojų parengimui ir profesiniam tobulinimui tam, kad jie išmoktų atpažinti ir, ir tinkamai sureaguoti į smurtą praškas tarp jaunimo. Na ir bausmės už tokį elgesį turėtų būti taikomos Ir vaikai turėtų išmokti gerbti skirtumus, skirtingus požiūris. Aišku, situacija pasikeitė. E, nes dabar mergaitės nebesipina kasų, bet kai aš buvau mažutė, Tai visai normalu buvo, kad berniukai tampė mergaitės už kasyčių ir čia visi nieko nematė blogo. Na ir su mergaitėmis elgiamasi skirtingai. Ir, pavyzdžiui, mergaičių atveju bandoma priboti jų tik tai seksualinę veiklą, o berniukų atveju visam šiam dalykui dėmesio neskiriama. Ir, pavyzdžiui, toks diskriminavimas, tik toliau skatinimas. E, ir sąlygoje uh, E, socialinį elgesį ir, pažiūrėjau, mergaitės yra moteris išprievartamos, jos apie tai neinformuoja policijos, nes e, labai jas žemina, jeigu joms užduodami tokie klausimai, ar jos ne pačios išprovokavo išprievartavimą, pavyzdžiui, apsirengusios pernelyg provokuojančiais rūbais per trumpus jonų ar pernelyg gilę iškilptę. Aš manau, kad tai socialinio socializavimo išdava. Na ir manau, kad reikia keisti mokymą, keisti socialinį mentalitetą. Visa tai labai svarbu. Tačiau kita vertus turime kovoti ir su smurtu šeimoje. Dokumente pabrėžiama, jog, jog čia viskas palikta valstybių narių prerogatyvai. Gal tai nėra labai teisinga, nes Europos Sąjunga turėtų e, nepažįstamas apsidarimo principą suvaidinti savo vaidmenį. Kadangi kai kuriuose valstybėse narėse nėra atskirtos bažnyčios nuo valstybės ir tikrai egzistuoja moterų diskriminavimas ir e, dešinisis tų vir, valstybių vyriausybės uh, E, nesprendžia tų problemų, nes jos apskritai neižvelgia tų problemų ir jų nesuvokia. Ir po to viskas galiausiai patenka į Strasbūro teismą. Tai aš manau, kad e, nežiūrim susidarumo principą, ES turėtų padėti toms valstybėms narėms, kurių vyriausybės nesugobė susidoroti su uh, smurto šeimoje ir jaunimo nusikalstamumo problema. Dėkoju. <laughs> Pane Kosta. Grazie, prezidente. Io mm, molto apprezzato. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai vertinu ponios Aborskos e, ir šešėlinės pranešėjos pasisakymus. Manau, kad e, mes e, tikrai prieėmė prie problemos esmės. Europos parlamentas tengiasi ją išanalizuoti, kad būtų galima išsiaiškinti, ką galime padaryti, kokiu strateginiu keliu galime eiti. Yra atpažįstamos e, priežastys ir rizikos veiksniai susijęs su didėjančiu jaunimo smurtu, smurtiniu e, elgesiu. Mm, yra daroma nuoroda ir į tarptautinius mokslinius tyrimus, kuriuos atliko FBPO. Polinkis į nusikalstamumą arba mm, pasivus toleravimas tokios smurtinio elgesio yra susijęs be abejonės su socialinė aplinka, su šeimos aplinka. Sutinku su kolegomis, kurie sakė, kad nereikėtų e, reikėtų nenuvertinti socialinės aplinkos, tai yra tos aplinkos, kurioje auga vaikas. Taip pat švietimo veiksnys yra labai svarbus. Daugelis ekspertų sako, kad kai yra e, nustojama lankyti mokyklą, dažnai yra linkstama į asocialų elgesį ir dar toliau einama į, einama į nusikalstamumą. Taip pat e, manau, kad kaž vieno dalyko galbūt mes dar nepaminėjome, tai yra impie, impie education, tai yra reikėtų galvoti apie e, socialinio e, elgesio tam, tikras, tam tikrus modelius, kuomet yra įsitraukiama į sportinį, į muzikinę ar kokią kitokią veiklą. E, man atrodo, kad mums reikėtų iš tiesų sustelkti į tai, kokią teigiamą įtaką galime daryti jaunimo ir paauglių elgesiui skatinti juos skatinti stipresnį jų psichologinę, stipresnį jų psichologinę pusiausvyrą. Ir dėl to ir šia kryptimi turėtų būti lenkiama mūsų politika. Pranešėja sako, kad ji norėtų vadinamojo family mainstream aspekto. E, o aš manyčiau, kad tai reikštų kad e, tie žmonės, kurie yra e, stigmatizuojami visuomenėje, jeigu jie neturi e, vieno iš tėvų ar panašiai. Tai yra, aišku, kiti atvejai, tačiau kada kalbame apie nepilnas šeimas, politikai taip pat turėtų atsižvelgti į aplinką, kurioje auga vaikas. Labai svarbu konstatuoti, kad e, vienišus tėvus e, reikia visokiojopai remti, kaip pranešė ir pabrėžė, tokių tėvų yra vis daugiau ir dėl to mes neturime į tai žiūrėti pro pirštus, ypač vykdami ir formuodami mūsų socialinę politiką tiek Europos lygmenių, tiek ir nacionalinių lygmenių. Šeimos politika yra nacionalinės politikos dalis, tačiau mes turėtume galvoti apie bendrus orientyrus ir ypač didelį dėmesį skirti tam aspektui. Darbo laiko lankstumas, darbo laiko organizavimo lankstumas taip pat yra labai svarbus dalykas, pavyzdžiui, vienišoms motinoms Labai daug kalbėjome apie smurtą bendrąją prasme ir nusikaltimus bendrąją prasme. Norėčiau jūsų paprašyti konkrečiau pamastyti. Mes kalbame apie organizuotus nusikaltimus, į kuriuos įsitraukiau e, vyresnio amžiaus vaikai, taip pat e, dar reikia neužmiršti ir patyčių, kurios yra naujų socialinių reiškinių, tačiau jisai plinta katastrofiškai sparčiai. Aš buvau pranešėję e, švietimo politikos klausimais mano regioninėje administracijoje. Aš manau, kad patyčios ir psichologinis terrorizavimas yra tolesnio kriminalinio e, nusikalstamo elgesio šauklys ir tam tikra pradžia ir dėl to jį mums būtina atsižvelgti. Liza man taip pat yra teis, man ateisi, kad e, žiniasklaida ir ypač naujoji žiniasklaida labai aiškiai parodo, kokie santykiai tarp moterų ir vyrų. Ir dažnai tas santykis yra atskleidžiamas labai neteisingai iškreiptai ir tai taip pat yra tam tikra e, smurtinio, e, smurtinio elgesio pradžia. Ir to mes neturėtume toleruoti. Ačiū. Dėkuoju dabar ponė Matera, mūsų vicepirmininkė. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju šiandieną pasisakysiems ekspertams už tai, kad išdėstyti savo asmeninę nuomonę. Pane Novot puikiai išmano smurto, vyrų smurto prieš moteris, o taip pat lyčių stereotipų klausimus. Taip pat norėčiau padėkoti ir poniai Mana Ji kalbėjo apie tai, kas šiuo metu vyksta Italijoje, o taip pat ir apie žiniasklaidos įtaką bei padarnius. Taip pat kal... labai sutinku su tuo, kaip jį įvertino moters įvaizdį žiniasklaidą, nes apsilankydamas savo uh, rinkiminė kibergardoje nuolat matau reklaminius plakatus, e, kuriuose ypač išryškinamas moters seksualumas, nepriklausomai kas reklamuojama, vaisiai ar e, padangos, visuomet šalia yra labai jau lengvai apsirengusi mergina. Ponas Berlinė išdėstė labai įdomią mintį kai kalbėjo apie tėvų atsakomybę. Auklėjant vaikus ir jaunuolius ir kaip visą tai takoja jaunimo nusikalstamumą ir aš dabar norėčiau kai ką pridurti. Na, tiesą sakant, kaip jau minėjo ir panekos, aš iš jūsų tikėjausi, kad jūs pasidalinsite šios problemos specifiniais aspektais ir detalėmis. Pone Zoborska puikiai padirbėjo, taigi aš būčiau tikėjusis e, kažkokių konkretesnių pasiūlymų, rekomendacijų dėl to, kaip ES galėtų prisidėti prie lyčių lygybės tarp moterų ir vyrų užtikrinimo, ypač kai kalbame apie jaunimo nusikalstamumą. Na, mes gilinamės dabar šias problemas ir dabar turiu pripažinti, kad esu šiek tiek nusivylusi. Bet šiaip ir taip dėkoju ponė Zaborskai už puikų atliktą darbą, taip pat dėkoju ir šešėliniai pranešėjai už jos išdėstas mintis. Rindelį dėkoju. Dėkoju ponė Matėra. Na, aš pati save įtraukiau kalbėti į sąrašą, nes taip pat norėčiau kai ką pridurti. Na, mūsų komitetas rūpinasi tuo, kad mūsų veikloje atsispėtintų lyčių lygybės aspektas. Taigi būtent e, mes privalome parodyti, kaip svarbu kovoti su atskirtimi, diskriminavimu ir čia labai svarbus lyčių lygybės kontekstas. Štai tai ir yra mūsų komiteto užduotis. Dėkoju ekspertams. Man rodos, dabar sužinėjome daug naujų dalykų, bent jau aš asmeniškai išplečiau savo horizontą ir išklausius ekspertų dabar daugiau žinau apie problematiką ir tikrai atsižvelgsiu tai, ką jie sakė. Ir manau, kad tolimesnėme darbe su kolegomis bei pranešėjo aš tikrai pasitelksiu tai, ką šiandieną sužinojau. Nu, perskaičius darbinį dokumentą, kurį parengė ponė Zaborska, tai tikrai turiu pasakyti, kad daugiausia dėmesio skiriama šeimai. Na, o man šiame kontekste labai svarbus socialinis uh, įvairių visuomenės grupių kontekstas turime puikiai atliktų tyrimų, kurie parodė e, iš, išauga rizika patekti į nusikalstamumą, jeigu e, žmogus gyvena socialinės atskirties sąlygomis. Ir aš manau, kad privalome tai suvokti. Tačiau kita vertus labai sunku įsivaizduoti, su kokiamis problemomis susiduria šeimos, kai šeimos gyvena skurde, be per ateities perspektyvos, kai jau tėvai gyvena tokioje situacijoje, tai galima įsivaizduoti, arba bent jau suvokti, kad e, tokiais atvejais labai sunku įdėkti vaikui pasitikėjimą ateitimi. Ir e, taip pat e, įtikinti vaiką, padėti jam suvokti, kad jis uh, gali ir turi dalyvauti visuomenės gyvenime ir kad jisai turės šansą. Jeigu žmogus gyvena už visuomenės ribų ar ant jos ribos, sunku įtikinti, kad jis yra vis dėlto visuomenės dalis. Ir aš manau, kad čia reikėtų daugiau dėmesio sirti socialiniams aspektams. Pavyzdžiui, kokiu priemoniu yra kovai su skurdu, socialinė atskirtimi. Taigi aš esu šiek tiek prieš e, tos e, pilnos, nepilnos šeimos apibriešti. Na taip kaip aš viską suprantu, tai tai neegzistuoja. Neegzistuoja konkreti apibrieštis. Jeigu žmonės nusprendžia įsteigti šeimą, tai ar tai bus e, vienos lyties partneriai, ar bus e, tėvas ar motina, kurie norės auklėti vaikus vieni, tai negalima sakyti, kad tai nepilna šeimis. Ma, kiekviena šeima yra pilna ir turi tą pačią vertę. Todėl labai svarbu, kad, e, nežiūrint skirtingų šeimos formų, e, paremtume šeimą, jeigu jai reikia tos paramos. Manau, kad šį darbą privalome tęsti bendrai. Na ir dabar turėčiau klausimą mūsų ekspertams. Tarkim, neretai kalbam apie tai, jog išauga nusikalstumumo rizika, jeigu vaikai auga tai vadinamose nepilnose šeimose. Tai aišku, galima paklausti, ar tai, kas vyko prieš skirybas, tarkim, jeigu vaikas tapo smurto liudininku ar auka nedarnių santykių paroje liudininku, ar tai lems jo ateitį ir veiksmus ateityje, ar grėsime patekti nusikalstamumą, ar tai, jog po to vaikas gyvena tik su vienu iš tėvų, nepilnoje šeimoje, sąlygoja jo uh, nusikalstumumą ir tikrai vertėtų pamastyti, koks veiksnys yra įtakingesnis. Na, o daugiau mano sąrašo kalbėtojų nėra, todėl dabar iš karto suteiksiu žodį mūsų trims ekspertams. Ir paprašysiu atsakyti klausimus bei sureaguoti išsakytas pastabas. Kągi, pirmiausia, suteiksiu žodį pono Notpor, prašau. Dėkoju. Man rodos, e, tikrai buvo įdomios diskusijos, pasisakymai, išklausiau įdomių minčių iš kolegų pusės, o taip pat ir iš e, parlamentarų pusės. Aš Aš e, pasirinksiu paprastesnį metodą, atsakysiu pirmą į ponių klausimus. Buvo paklausta, ar e, grėsmė nusiristi nusikalstamumą priklauso nuo to, ar vaikai gyvena, ar tai lemia faktas, jog jie gyvena nepilnose šeimose, ar tai lemia tai, kas įvyko pas, prieš skirybas. Aš atsakysiu labai paprastai. Na ir dabar tas klausimas man tikrai atrodo aktualus. Uh, Klausimas aš supratau, tačiau atsakymą rasti sunku. Buvo atlikta nemažai tyrimų. Na ir, pažiūrėjau, statistiniai duomenys. Tikriausiai žinote, kad e, neretai tikrai tie jaunuoliai nu, nusikaltėliai yra nepilnose šeimose. Tačiau, kiek žinau, e, nedaug čia atlikto mokslinio tyrimo. Aš e, dalyvau e, interviu su tais jaunuoliais, bandau įsig, įsigilinti į priežastis, bet tiesą sakant, tai turime tik tai statistinius duomenis, o priežasčių, kurios lypi už jų, kaip ir nežinome. Na, kaip jau minėjau, tyrimai šioje srityje kaip ir atliekami, aš dalyvau interviu su jaunuoliais Na ir taip, egzistuoja rizikos veiksniai, kurie ir įtakoja jų elgesį. Taigi aš manau, kad reikėtų atlikti daugiau į lyčių aspektas sutelktų tyrimų. Na ir galbūt reikėtų pasižiūrėti, kaip siejasi tyrimai su užduotais klausimais ir pasiūlymais. E, Pone Kosta klausė, ar galima būtų pasidalinti daugiau konkrečių aspektų. Ir man e, rodos, jūs čia e, norėtumėte konkrečius išgirsti, ką mes vadiname nusikalstamumu, smurtu. Aš sakyčiau, tai yra visų formų nusikalstumas ir spurtas. Ir jeigu mes sakome smurtas, tai yra žodinis smurti, fizinis, seksualinis smurtas iki žmogžudysčių, kurios aišku irgi pasitaiko. Na ir dabar tarsi plačiau sutarima, kad reikia žvelgti į smurtą holistiškai visas jo rušis ir negalima būtų toleruoti bet kokios smurto formos. Bet galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurių mes nesuvokiame kaip smurto, veikiau nuleidžiame kaip juokelį ir taip toliau. Jie yra toleruotini, primtini, bet jie gali aukti ir plėstis ir gauti daug sunkesnių formų. Pavyzdžiui, buvo klausta, ar pavyzdžiai šeimoje įtakoja uh, vaikus. Taip, tai yra labai žalinga uh, aukai. Mes turėtume suvokti, kad e, aukos nesusilaukiusios paramos kaupia įtužį savyje ir ilgainiui tai juos atves iki smurto. Taigi sąsajos tarp aukos, smurto aukos ir tos aukos tapimas smurtatai yra labai tamprios. Štai tiek iš mano pusės dėkoju. Eh, Ačiū poniai. Nordaug dabar suteiksiu žodį poniai Mana. Ačiū. Pone pirmininkė. Aš melai sugrįšiu prie tam tikrų klausimų, kuriais kalbėjome anksčiau ir taip pat esu dėkinga poniai Zaporskai už jos pristatytą dokumentą. Pritariu ankstesniai kalbėtojai, mums reikia vykdyti žymiai daugiau tyrimų, analizuojant ryšius tarp šeimos ir smurto. Tačiau turint galvoj dabartinius atliktus tyrimus, manau, kad galime daryti išvadą bent jau dabar, kad e, smurto matymas šeimoje, buvimas liudininkų smurto šeimoje veda per tam tikrą vidutinio ilgio ar ilgesnį laikotarpį į smurtų paremtą požiūrį apskritai į visą gyvenimą. Vieno tėvo šeimoje to neatsitinka. Žinoma, gali kilti problemų socialinio e, netinkamo funkcionavimo problemų vieno tėvo šeimoje, tačiau dar kartą grįžtų prie to, kad smurto scenos, konfliktai, nedarnus santykiai šeimoje yra žymiai žalingesni negu kokie nors kiti nesklandumai ar e, problemos galinčios kilti vieno tėvo šeimoje. Visiškai drąsiai galėčiau pasakyti, kad mokslinė literatūra šiais klausimais yra ganėtinai aiškiai suformuluota. Pirmasis tyrimas, kuris rodo koreliaciją tarp televizijos programuose rodomo smurto ir agresyvaus elgesio, buvo atliktas 1956 metais. Jie atliko Londono ekonomikos mokykla, e, mokslininkų grupė Ir buvo atliktas tyrimas pavadintas televizija ir vaikas. Nuo to laiko Junktinėje karalystėje, taip pat JAV ir kitose šalise. Taip pat e, Kanadoje ir Australijoje buvo atliekami įvairūs tyrimai, kurie daug kartų patvirtino labai stiprią koreliaciją, stiprų ryšį tarp televizijoje rodomo smurto ir agresyvaus elgesio. Jeigu komitetas norėtų šį klausimą detaliau panagrinėti, aš galėčiau pateikti literatūros sąrašą, mokslinių tyrimų nuorodas ir galiu patvirtinti, kad tie visi tyrimai tikrai yra įspūdingi. Italijos ryšių institucija paklausė, paprašė manęs panagrinėti e, ryšį tarp žiniasklaidos ir nepilnamečių ir poveikį ne tik televizijos ir spaudos, bet ir naujų e, informacijos prie, priemonių poveikį e, nepilnamečių elgesiui. Ir buvo nustatytas tokio ryšio egzistavimas. Taip pat buvo atlikta mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tokio ryšio ir nenustatyta. Tačiau apskritai galiu pasakyti, kad daugumoje visi įrodymai yra įspūdingi ir verčianti susimastyti. Mes turėtumėm kovoti su šia neigiama įtaka nepilnamečiams. Galbūt reikėtų įtraukti šeimos e, klausimą, šeimos stiprinimo klausimą į visas politikos sritis, e, kurias norėtų plėtoti ir vystyti Europos Sąjungą. Man labai malonu išgirsti apie Italijos eksperimento paminėjimą šioje srityje. Ir aš manau, kad tai galėtų būti viena, vienas iš tų geros praktikos pavyzdžių, kuris galėtų būti skleidžiamas ir plačiau. Labai svarbu dirbti vietos lygmenių. Nes šeimos dažnai jaučiasi labai atskirtos, izoliuotos ir jos negali pačios susitvarkyti su savo vidaus konfliktais. Šiuo atveju reikėtų pagalbos vietos e, lygmenių. Galbūt nedidelio masto, nedidelių centrų įsteigimas galėtų padėti šeimoms spręsti jų vidaus problemas ir tai leistų susikalbėti tarp kartų, susitikti skirtingų kartų atstovams ir kalbėtis apie vidaus problemas šeimose. Pagalvoti apie e, galimybės, išteklius ir ką viena karta galėtų padaryti, kad padėtų kitai kartai. Čia reikėtų remtis ir subsidirimo principu. Galima vykdyti nedidelio masto veiklą, kurioje dalyvautų konkretus specialistai. Ir to tarsi ir pakaktų aptarti problemą, rasti, ieškoti jos sprendimo būdų, turėti specialistą, profesionalą, kuris galėtų vadovauti diskusijoms ir suteikti reikiamas konsultacijas ir paramą. Toliau kalbant apie televiziją. Televizija daro didžiulį poveikį. Ir jinai galėtų atlikti teigiamą e, vaidmenį, skatinant tinkamas politikos sritį šioje srityje. Dabar suteiksiu žodį ponui Perolinį. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie parlamentarų kostą pasisakymą. Yra daug e, smurto pavyzdžių. Ir bulizmas yra viena iš formų daugelie tyrimų minimų. Ir kalbant apie ES e, lyčių lygybės teisės aktus, bulizmas yra viena iš diskriminavimo formų. Ir problema yra ta, kad šį reiškinį reikėtų vienu ar kitu būdu išspręsti. Deja, Europos lygmenių nėra užtikrinama apsauga. ES teisės aktai nenumato apsaugos e, diskriminavimo lyčių pagrindų švietimo srityje. Švietimo srityje yra diskriminacijos ir kitų pagrindų ir ES mm, teisės aktai neapsaugo nuo to, o bulizmas yra viena iš priekabiamų rušių ir ES teisės aktuose nėra apsaugos nuo šio reiškinio numatyta. Žinoma, Valstybės narės gali e, priimti teisės aktus kovai su diskriminavimu lyties pagrindų švietimo srityje, tačiau kaip jau ne Europos Sąjungos srityje yra spraga šioje srityje. Nėra teisės aktų, kurie reglamentuotų šią sritį. Toliau plėtinės visuomenės organizacijos e, turėtų įsijungti į šių problemų sprendimą. Taip pat aš minėjau savo pasisakymą toles, tolesnė testinė strategija gairių siekiant lygybės tarp vyrų ir moterų. Minėjau ryšį tarp jaunimo nusikalstamumo, vyriškumo stereotipų ir kitų lyčių pagrindų įsitvirtinusių stereotipų. Ir tarnyba, kurioje aš dirbu, taip pat seka ir stebi žiniasklaidos poveikį šioje srityje ir testinė strategija turėtų spręsti lyčių stereotipų problemą švietimo srityje. Nors ES kompetencijos švietimo srityje yra ganėtinai ribotos. Reikėtų atsižvelgti į kovą su lyčių stereotipais mokyklų mokymo programuose, tai yra skubiai spręstina problema, reikėtų ją įtraukti į gairias ir į strategiją ES 2020. Žinoma, atsižvelgiant į subsidirmo e, principą ir kompetencijų pasiskirstimą. Tačiau manau, kad reikėtų parengti tam tikrus mechanizmus, kurie leistų kovoti su lyčių stereotipais švietimo srityje. Toliau. Smurtas šeimų vidos, viduje, šeimuose. Tai yra labai svarbi sritis. Šeima yra svarbi visuomenė, visuomenės struktūra, visuomenės lastelė ir būtų svarbu susijęti šeimos aspektą su politikom skirtom kovai su smurtu prieš moteris. Europos vadovų tarybos lygmenių yra rengiamasi konvencijai, parengti konvenciją e, kovai su smurtu prieš moteris, taip pat ir kovai su smurtu prieš vaikus šeimose. Ir manau, kad reikėtų parengti naują sistemą, naujas gairias ES lygmenių šioje srityje. Šiuo metu vyksta konsultacijos dėl naujos ES strategijos kovai su smurtu ir šios e, naujos politikos e, kontekste reikėtų panagrinėti smurto šeimose poveikį vaikams. Tai tiek ačiū. Varmt tack till våra sakkunniga och då lämnar jag ordet till fru Anna Saborska, vår föredragande. För... Dėkoju ir dabar suteiksiu žodį poniai Zaborskai pranešėjai tam, kad jį pasidalintų baigiamosiamis pastabomis. Prašau, ponė Zaborska. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na gaila, kad e, laiko kaip visada stigo nes man stari įspūdis, kad yra daug e, nevyriausybių organizacijų atstovų, plačiosios visuomenės atstovų, kurie norėtų dalyvauti diskusijose, tačiau laiko tikriausiai neliko. Taigi keletas pastabų iš mano, pastabų, e, keletas pastabų iš mano pusės. Taigi pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti kolegoms ir ekspertams, kurie dalyvavo diskusijose. E, Na ir tai, ką šiandien išgirdau, labai padės man, mano darbe rengiant pranešimą. Pirmiausia, dėl paties principo. Sutinku, kad e, jaunimo nusikalstamumo problema yra labai plati, ją sąlygoja daugybė priežasčių ir atrodo ir galimų atsakymų yra daug. Taigi aš manau, kad reikia holistiškai, visapusiškai žvelgti į šį, šią temą. Ir aš manau, kad jeigu mes norime spręsti problemą visapusiškai, tai tuomet nerasime vieno atsakymo. Mes tiesiog e, išryškinsime tik tais vienus aspektus, tačiau bendro atsako nebus. 2007 metais parlamentas e, patvirtino uh, pranešimą, kuriame buvo kalbama apie moterų šeimos ir visuomenės vaidmenį e, jaunimo nusikalstamumo prevencijos kontekste. Na ir buvo skiriamas dėmesys vienai konkrečiai sričiai. O mano savo iniciatyvos pranešime aš bandžiau išryškinti E, vienodų galimybių politikos e, svarbą. Tai yra, kad tiek vyrai, tiek ir moteris prisimtų savo atsakomybę kovojant su jaunimo nusikalstamumu. Dėkoju poniai pirmininkiai, poniai Svensson, kuri pabrėžė lygių galimybių politikos svarbą šiame kontekste. Šiame darbinėme dokumente aš darau labai konkrečias nuorodas į tai, jog štai E, nacionalinių ir Europinių teisės aktų būdu formuojama politika. leistų pripažinti e, moterų ir vyrų darbą svarbą šeimoje, kovojant su jaunimo nusikalstamumu. Gaila, kad e, mūsų diskusijų metu uh, buvo iškelta daugybė kitų aspektų, bet mažiau dėmesio buvo skiriama lyčių lygybės, vienodų galimybių politikos svarbai. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į mokslinių tyrimų rezultatus. Ekspertai atliko tyrimus, nevyriausybinės organizacijos, institucijos tok, atliko tokius tyrimus. Ir jeigu jūs e, atidžiau įsigilinsite į mano darbinį dokumentą, tai suvoksite, kad, kad e, tokios tyrimus, jų rezultatus įtakojo subjektivus požiūris, bet yra ir alternatyvių tyrimų, kitų tyrimų. Nepamėskime jų, iš akių, bet aš vis dėlto savo darbę norėjau susitelkti į oficialius universitetų atliktus tyrimus ES institucijų tarptinių organizacijų pavedimu. Ir aš manau, kad būtent štai į tokius tyrimus turėtume orientuotis. Aš necitavau arba net kreipiu dėmesį į kokius nors uh, kitus alternatyvius tyrimus, kuriuos galbūt buvę įtakoja subjektyvus požiūris ar ideologija. Kolega iš Italijos kalbėjo, kad jis išvelgia konfliktą tarp tėvų globos ir uh, E, jaunimo siekia būti savarankiškais. Man labai malonu, kad jūs būtent paminėjote šį dalyką, nes ES susiturime su neįprastu paradoksu. Iš vienos pusės mes bandome privatizuoti įvairias paslaugų rušis. Taigi, turime daugybę paslaugų įmonių, O kita vertus, privatus gyvenimas tarsi iškeliamas į viešumą, prarandamas autonomiškumas. Aš. Taigi, štai tokias tendencijas aš pastebiu. Na ir galiausiai dar vienas dalykas. Buvo kalbama apie vairias šeimų rūšis, šeimų tipus. Bet aš pasakysiu, kad aš savo pranešime nebandžiau įsigilti į šeimą kaip po tokią. Aš nebandžiau įrodyti, kad viena ar kita šeimos rušis yra tinkamesnė kovojant su jaunimo nusikalstamumu. Aš savo darbe bandžiau išryškinti ekonominių veiksnių svarbą. Ir aišku, sprendžiant šias problemas yra ekonominiai veiksniai ir kaštai. Tai yra visiškai neutralus požiūris ir metodas, nes tiesiog turime konkrečius faktus ir jais turėtume remtis. Na ir paskutinis dalykas. Na, paskutinis dalykas. Tai yra smurtas šeimoje, kas aišku vėlgi atitinka jaunimo nusikalstamumo kaip po konteksto temą. Taigi, esu įsitikinusi, kad smurtas šeimoje uh, e, išplaukia iš uh, stereotipinių uh, lyčių vaidmenų. Ir tarkim, jeigu tėvas smurtauja, tai jis tarsi atitinka tam tikrą vaidmenį, tam tikrą vaidmens modelį, bet aišku, tai tiekoja ir vaikus, nes jie tarsi e, tampa vis agresyvesniais ir vaik, tėvų atžvilgių. Penktadienį e, Europos taryboje bus e, balsuojama e, dėl uh, rezoliucijos skirtos uh, seksistiniams ste stereotipams, moterų stereotipams žiniasklaidoje. Uh, kolegė iš Italijos labai plačiai kalbėjo apie žiniasklaidos vaidmenį ir rezoliucijas smerkiamas moters kaip pasivaus seksto objekto įvaizdis. Vietoj to, kad, pavyzdžiui, būtų skatimas moters kaip motinas įvaizdis. Jeigu norime, kad vaikai gerbtų savo motinas, tai Tai nereikėtų tvirtinti mums parlamente pranešimų, kur moterinos įvaizdis apibūdinamas kaip seksistinis. Nes aš manau, kad pasirinkę tokį požiūrį mes darytume žalą jaunuolių vaikų požiūrį į savo motinas. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijams, prisidėjusiems, įnešusiems indėlį ir džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimą. Ačiū. Vam tak, fru Saborska. Ok. Ačiū poniai Zaborskai. Labai norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visoms kolegiams už dalyvavimą diskusijoje ir labai nuoširdžiai padėkoti noriu ir mūsų svečiams už jų indėlį į šiandieninę diskusiją. O mes tęsėme mūsų darbą pagal darbo tvarkę ir pasirinksime dabar balsavimui, kadangi būtent jų eilė. Buvo, tai tu mėdavai. Please take your seat so we can start voting. Vi eh, går över till ärendet. Prašyčiau visų susėsti, nes mes turime balsuoti dėl tautinių mažumų grupėms priklausančių moterų socialinės integracijos temai skirto pranešimo, kurį Mes parengėme balandžio 7 ir vėliau vyko ir klausimas. Mūsų pranešėja yra ponia Parmanova. Ir norėčiau suteikti jai žodį. Ji gali pateikti keltą pastabų prieš mums balsuojant. Prašau, ponia Parvanova. Thank you, Madam President. Uh... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir šešėlėms pranešėjams politinėse frakcijose už pagalbą suteiktą man rengiant šį pranešimą labai delikačią temą. Žinau, kad vyko ilgos diskusijos, ne tik tai mūsų politinėse frakcijose dėl šio pranešimo, bet apskritai dėl šio klausimo. Ir esu labai dėtinga visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. Gavome 140 pakeitimų ir turiu pasakyti, kad jie visi atitiko pačio pranešimo idėją. O tai reiškia, kad mes veikiame labai bendradarbiaudami iš vien šiame komitete. Ir bandome sude, bandėme suderinti visus daugumą tų e, pakeitimų. Jie yra konsoliduoti, kompromisiniai pakeitimai. Dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams už pagalba apjungti tuos visus pakeitimus ir galėjome pritarti daugumai kolegų patiktų pakeitimų. Mes esame pasirengę balsuoti ir tikimės, kad mūsų komitetas užims labai stiprią poziciją plenarinėje sesijoje ir ateities darbe. Dar kartą visiems labai dėkoju. Ačiū, poniai Parmanovai. Jūs atlikote tikrai gerą darbą. Ir dabar turime pradėti balsuoti. Pradėsime nuo 16, 60 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 61 kas už, prieš, niekas nepasisako prieš, susilaiko priimta. In favor. 62 už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas dar žodinis pakeitimas. Prašau, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau pateikti žodinį pakeitimą, daryti nuorodą į valstybių narių įstatymus susijusius su domenų apsauga, kur kalbama apie etninį priklausomybę. Kai kuriuose valstybėse tai yra labai jautri tema ir reikėtų e, daryti nuorodą į nacionalinius įstatymus, duomenų apsaugos įstatymus, kad būtų sudarytos sąlygos mm, e, įtraukti tokius asmenys duomenys reikėtų įtraukti to, tokį sakinį. On the protection of personal data, je vous proposerai, madame la présidente, de... Todėl norėčiau pasiūlyti, ponė pirmininkė, in compliance with the member states rules ir taip toliau įtraukti tuos žodžius e, kaip sakinio papildymą. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja tokiam žodiniam pakeitimui? Ne. Gerai, tuomet balsuokime dėl ketvirto kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dabar sugrįžkime prie 62 pakeitimo, nes buvo paprašyta pasitikrinti. 62 pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šešiasdešimt antrąjį mes atmetėme. Dabar balsuosime dėl penktojo kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 71 pakeitimas ne, pasteiso pirmininkė. Šeštasis kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Taip pat žodinis pakeitimas čia pateiktas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 86 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Galėtume pasitikrinti, sako pirmininkė. Pradėkime balsuoti. The vote. No, the SD group has one person too much. The S. S ir D Socialistų e, politinė grupė turi daugiau narių, vienu asmeniu daugiau negu leidžiama. Tokia mano pastaba. Baigime balsuoti. Pradėkime vėl balsuoti, balsuokime iš naujo dėl to paties pakeitimo, tai yra 86-ojo. Pradėkime balsuoti. Vis dar vienu kolega per daug. Okay. We do it again. Dar kartą pakartokime balsavimą. Pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta 16 už, 15 prieš. 87 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 88 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 89 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 90 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 92 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisinis aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 93, 100 ir 101 visi yra identiški, dėl visų trijų balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 106 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisinis pakeitimas kas už? Prieš susilaiko priimta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas kas už? Prieš susilaiko priimta. 113 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisinis 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 71 pakeitimas. Taip pat žodinis pakeitimas, antrai dalykas už, prieš, susilaiko, priimta. 124 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas dvidešimt penktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 130 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 131 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 132 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 136 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 135 Balsavimas atskirom dalim. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antra dalis, atkrenta. 134, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Dėl 134 pradėkime balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas atmesta. 137 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 138 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 141 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 140 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 139 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 143. Šimtas kešim trečias kas už, prieš, susilaiko, priimta. 146, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 144, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 147 ir 148 pakeitimai identiški, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisinis pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 16 pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 24, pradėkime balsuoti. 24 pakeitimas. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 26. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 27. Už? Prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime. 27. pakeitimas. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 29. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 29. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikriname. Dėl 29 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 30. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 31. 32, sako pirmininkė. Ir iš 33 kartu, nes jie identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikriname Pradėkime balsuoti dėl 32 ir 33 pakeitimų. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinti šie pakeitimai. 34. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 35. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 36. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš susilaiko patvirtintas. 38 už, prieš susilaiko priimta. 39 kas už, prieš susilaiko atmesta. Keturiasdešimtas kas už, prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimt pirmas Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 43, 44 yra identiški, tačiau atkrenta, bet turime 45 pakeitimą, dėl jo turime balsuoti kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisinis trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. Dabar balsuosime dėl 53-ojo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 54, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 55, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 56, kas už, 56. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 57. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 59. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Pirmasis kas už? Prieš susilaiko priimta. Antras pakeitimas kas už? Prieš susilaiko priimta. Ir galiausiai trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl visos, viso teksto su pakeitimais, pradėkime balsuoti. Socialistų grupė ir vėl turi vieną kolegą per daug. Dabar gerai, sako pirmininkė. Baigime balsuoti. Sveikiname ponę Parvanovą. 21 už, niekas nepasisakė prieš, 11 susilaikė. Dėkojame poniai Parvanovai ir sveikiname kolegę. Tęsime toliau savo balsavimus ir dabar pereiname prie dešimtojo punkto. Tai yra pranešimas tema darbo vietų potencialo plėtimas naujoje tvarioje ekonomikoje. Tai yra nuomonė, kurią mes parengėme užimtumo komitetui. apsvarstėme šį punktą gegužės 3 dieną ir pakeitimus e, pateikėme iki gegužės 11. Pakeitimų yra 34. Mūsų pranešėja yra ponia Thompson. Suteikiu jai žodį prieš balsavimą galimoms pastaboms. Prašau, ponia Thompson. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Tai yra pranešimas, kuris yra, atsiprašau, yra nuomonė, kuri susijusi su nuostata, kad e, naujoje žaliojoje ekonomikoje taip pat reikėtų kurti darbo vietas moteriams ir į, jas, į tas darbo vietas reikia investuoti ir ateityje. Nebuvau pasiryžusi rašyti kompromisinius pakeitimus, kadangi pateikti pakeitimai buvo susijęs su labai skirtingomis temomis. Todėl nėra jokių kompromisinių pakeitimų pasiūlymų. Ne dėl to, kad mes e, labai buvome nevieningi, bet tiesiog buvo labai skirtingos temos. Ačiū poniai Thompson, sako pirmininkė. Pradėkime balsuoti dėl šio pranešimo. Pradėkime balsuoti dėl 11 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12. Trys dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Reikia pasitikrinti dėl trečiosios dalies. 11, 12 pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Ir vėl ta pati situacija. Vienu kolega per daug. Dabar gerai. Viskas pasitaisė. Baigime balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis. 18 buvo už, 13 prieš. Taigi patvirtinta. 14 pakeitimas atkrenta. 15. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko. Atsiprašau, sako pirmininkė, atkrenta. Todėl balsuosime dėl 16 pakeitimo. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 17. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 18. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta.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 24 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 23. Dvi dalys. Pirma dalis atkrenta, antroji dalis. Gerai, sako pirmininkė. 23. Antroji dalis atkrenta, todėl balsuojame dėl pirmosios. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Reikia pasitikrinti. 23 pakeitimas, pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 16 balsų. 26 pakeitimas atkrenta, todėl balsuosime dėl 25. Kas už? Prieš. Sulaiko. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. 27. Pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28. Kas už? prieš susilaiko priimta. 29 kas už, prieš susilaiko priimta. Trisdešimtas kas už, prieš susilaiko priimta. Trisdešimt pirmas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Trisdešimt trečias už, prieš susilaiko atmesta. 32 kas už, prieš susilaiko priimta. 34 kas už, prieš susilaiko atmesta. 35 už, prieš susilaiko priimta. 36 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 36, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 37. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. 38. Už. Grįžkime apie 37. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 15 už, 15 prieš. Taigi atmesta šis pakeitimas. 38 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 39 kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. 40 kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Pasitikriname 40 pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 41. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. 42. Atkrenta. Balsuojame dėl 43. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. 44. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime. Dėl antrojo pakeitimo pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 16 balsų. 14 buvo prieš. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas, už, prieš, susilaiko, priimtas. Šeštas atkrenta, todėl periname prie septinto, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas atskirom dalim, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime. Aštuntas pakeitimas, antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis aštuntojo pakeitimo. Gerai, sako pirmininkė, balsuokime iš naujo. Aštuntas pakeitimas, antroji dalis, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 14 buvo už 15 prieš. Vienas susilaikė. Devintas pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Ir paskutinis dešimtas pakeitimas kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas dėl viso teksto. Su pakeitimais prašau pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. Sveikiname ponę Thompson. 30 buvo už, vienas prieš. Sveikiname kolegę ir dėkojame poniai Thompson už darbą. Eh, Nesta ärende vi ska rösta. Kitas mūsų balsavimo punktas yra mm, nuomonė tema Europos išorės veiksmų tarnyba. Šia e, nuomonė, man atrodo, nori pakomentuoti ponė Kornelinsen. Mūsų pranešėja ponė Brantner negali čia atvykti, dėl to ponė Kornelisen perims komentarus. Prašau, ponė Kornelinsen. Brantner uh, just had. Ačiū, ponė Brantner. Tik pagimdė dukrelę prieš mėnesį, manau, jinai sugrįž pas mus rugsėjį. O kol kas aš ją pavaduoju kartu su kolega Auriko Lunačiak. Jis dirbo valdymo komitete išorės veiksmų tarnyboje. Ji jinai pateikė, jį e, pateikė tokį sakinį dokumente, kad įdarbinimus parengė, bus paremtas lyčių lygybės principų užtikrinimu. Manau, kad labai svarbu uh, žmogaus teisų komitete ponui Brok ir Ferhofstas pateikti labai aiškę žinę, jog yra nepaprastai svarbu išlaikyti lyčių lygybę ir įtraukti lyčių klausimą į išorės veiksmų tarnybos veiklos rytį nuo pat pradžių. Nes jeigu to nepadarytumėm, ateinančiais metais turėtumėm grįžti uh, prie šio klausimo ir vėl teikti, kad nėra pakankamai, e, moteris nepakankamai mus e, reprezentuoja, mums atstovauja mm, išorėje. Kokia yra esmė šio pranešimo Tai, tai yra mes norime žinę apie moterų reikšmingumą ir svarbą e, perkti, pertikti būtent pranešėjams e, vyriškos lyties atstovams. Ačiū. Dėkui poniai Kornelinsen ir pradėkime balsuoti nuo šio tikrai svarbaus pranešimo, kur kalbame apie visiškai naują ES politikos rytį ir labai svarbu nuo pat pradžių atsižvelgti ir įtraukti ir lyčių matmenį. Taigi pradėkime balsuoti dėl trečiojo. Ne, dėl trečiojo nėra jokio balsavimo, kadangi tai yra susijęs su kalbų versijom. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl penktojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Balsavimas galutinis dėl viso tekstos pakeitimais. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Per anksti, sako pirmininkė. Dabar uždarome balsavimą ir skelbėme, kad patvirtiname. 29 buvo už, vienas susilaikė, sveikiname visus mus. Už, manyčiau, galėtume visus mus pasveikinti ir sveikiname ir ponę Kornelinsen. går vi til um, ehm, dagens sista. Dabar balsuosime dėl paskutinio teksto. Pagal mūsų darbo atvarkė tai yra pranešimas apie valstybių narių žimtumo politikos gairias. Kontekstas yra toks. Komiteto narės Gegužės mėnesį nusprendė pateikti pakeitimus skirtus užimtumo direktyvai ir skirti juos nukreipti į užimtumo komitetą. Trečioji birželio buvo termin, pakeitimų pateikimo terminas. Mes gavome keletą pakeitimų. Bus parengta nuomonė žimtumo komitetu ir aš prieš balsuojant norėčiau suteikti žodį kolegėms ar kolegoms, jeigu norite padiskutuoti. Pone Kornelisen. Um, ačiū. Norėčiau pasakyti, jog labai apgalės tau, jog neįvyko šešėlinių pranešėjų posėdį šio klausimu, nes susidūriau su fundamentinė problema teikdama pakeitimus. Ar reikia kalbėti apie bendrasias gairės, kurios yra dabar rengiamos, ar reikia stengtis pakeisti dabar veikiančias, dabar galiojančias gairias. Taigi galiausiai aš ir vieną, ir kitą pasistengiau padaryti. Manau, kad mes galėtumėm pasiūlyti taip veikti ir užimtumo komitetui. Pone Figoreido taip pat pateikė pakeitimus atskiroms lyčių gairiams. Taigi mes parengėme kompromisinį e, pakeitimą, parengėme kompromisinės gairias lyčių. Ir taip pat pateikėme atskirus pakeitimus dabar galiojančioms gairiams. Tikiuosi, kad neprieštarausite, jeigu bus balsuojama teigiamai už visą tai. Ir kai užimtumo komitetas nuspręs, ko jisai nori, mes galbūt galėsime priimti tokią nu, tik, tikresnę strategiją. Ir jeigu užimtumo komitetas atmestus pakeitimus, mes vis tiek turėsime parengę tam tikrą dalį pakeitimų, kurie jau bus patvirtinti. Taip siūlau. Ačiū. Um, dėkoju. Ar būtų daugiau pastabų? Atrodo, kad ne. Kągi, galime balsuoti. Netrodo, kad ponia Bauer dar nori kai ką pridurti. Dėkoju. Tikrai labai vertinu šį požiūrį bet kaip čia pasakius, bet šiek tiek dvėjoju. Arba mes turėtume e, numatyti lyčių lygybės aspektą, ar mes norėtume numatyti atskirą skyrių ar atskirų gairių. Koks būtų kitoks požiūris ar metodas? Esu sutikinusi. Lyčių lygybės aspektas yra tinkamiausias požiūris. E, ar būtų daugiau pastabų, bet to, ką pasakė ponė Baur, atrodo, kad ne, tai kągi balsuokime. Balsuokime nuo 14 pakeitimo, kas už prieš patvirtint primta. 16 pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. 17 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, prie, patvirtinta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devinioliktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 21, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 22, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 23, kas už, prieš susilaikė patvirtinta kompromisas, pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta.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 32, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas, kas už, prieš, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime dėl penkto pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas atmesta. Septintas pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas kas už. Pasitikslinkime dėl septinto. Balsuokime. Balsavimas baigtas atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, primta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė, primta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 13. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar galtinės balsavimas, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 17 už, 2 prieš, 12 susitikimų. Sveikinu, dėkoju, dėkoju, sveikinu ponė Kornelis. So, now we have to finish. Na kągi, 13 darbo tvarkės punktas. Balsavimą baigėme. Įvyko įdomios diskusijos su ekspertais šiandieną, diskusijos apie jaunimo nusikalstamumo, o taip pat e, lyčių lygybės aspektą šiame kontekste. Dėkuoju visoms dalyviams, dėkuoju už bendradarbiavimą tiek vakar, tiek ir šiandieną. Dėkoju kolegoms, kolegoms iš sekretariato. Pirmininkė dėkoja ir vertėjams. Vertėja dėkoja posėdžio dalyviams. Ir prieš vasaros atostogas susitiksime Liepos viduryje. Tai bus paskutinis mūsų posėdis prieš nusipelnytas ir labai laukiamas atostogas. Dėkoju už bendradarbiavimą tiek vakar, tiek šiandieną ir džiaugiuosi būsimų susitikimų Liepos mėnesį. Ačiū.